So can we start, concentrate on the last point? Uh, the... Taigi gal, galim pradėti kreipti dėmesį į paskutinį darbo tvarkės punktą iki pietų – makrofinansinė varama Jordanijos Hašimitų karalystėje. Žodis poniai Neits. Pirmininkė, mėlėjai kolegos, kaip e, pranešėja rengianti mūsų komiteto nuomonės e, projektą INTE komitetui – Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių. 20 iš viso buvo pateikta mūsų komiteto pakeitimų e, mano projektui ir e, noriu padėkoti kolegoms už visą padarytą darbą. Su dauguma jūsų pakeitimo sutinku, išskyrus e, 14 pakeitimų, kuriuos pateikė pone Laurence Stasin iš e, e, Niderlandų PVV partijos. Negaliu jos pakeitimų paremti, nes jie yra visiškai negatyvus. Jos vienintelis noras yra e, iš vis panaikinti bet kokią pagalbą poni Jordanijai ir nubausti Jordaniją už tai, kad ji yra musulmoniška. Aš leisiu kolegoms iš INTA komiteto ir biudžeto komiteto uh, aptarti visus praktinius, finansinius aspektus, kurie be bejonės yra labai svarbus, bet e, mums AFET komitete reikėtų prisiminti, kad e, yra gyvybiškai svarbu Jordanijai gauti ES finansinę paramą šiais sunkiais laikais. Ir dėl dviejų priežasčių tai yra svarbu. Pirmiausia, Jordanija karaliaus e, pastangomis, karalius dėka, e, pradėjo labai rimtas politinės reformas. Tų politinių reformų e, ne visi vieningai norėjo valstybėje, nes yra tokių gyventojų, kurie norėtų išlaikyti status quo. Bet e, galvojant apie ateities pokyčių reikiamybę, būtų gerai, kad mes paro, paremtume tą pereinamąjį laikotarpį. Per tas permainos pasikeitimai jau prasidėjo, didelė dalimi visos permainos yra taikios, tai yra labai svarbu. O kita svarbi priežastis, kodėl mes turime paremti Jordaniją, yra ta, kad dėl Sirijos konflikto Jordanijų užplūdo daugybė pabėgėlių. Ir tas pabėgėlių srautas e, yra labai didelė našta visai Jordanijai - demografinė, ekonominė našta. Ir kaip turbūt įsivaizduojate, patys Jordanijos gyventojai ne visuomet yra patenkinti e, tuo pabėgėlių e, atvykimu. Nors Jordanijos valdžia ir daro viską, ką gali, kad padėtų tiems pabėgėliams, e, jiems vis dar reikia daug finansinės paramos. Ir aš įsivaizduoju, kad ES pasielgtų išmintingai, jeigu patvirtintų šį pasiūlymą ir šį projekto, šį susirimo projektą. Dėkoju ponė Neits uh, už darbą rengiant šią nuomonę. Dabar suteiksiu galimybę kolegoms pasisakyti, jeigu jie nori šiuo, dėl šio dosie. Atrodo, kad niekas nenori pasisakyti. Yra komisijos atstovas. Galbūt jis norės kalbėti. Gal pasakytumėt porą žodžių, ponas Temprano Royal. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai Neits už parengtą nuomonę ir ypač už paramą e, šiam pasiūlymui. Mes e, jos nuomoniai visiškai pritarėme. Padėtis Jordanijoje blogėja dėl dviejų ką tik įvardintų priemonių. E, tai yra pagalba permainoms ir Sirijos E, krizė. E, Sinajaus pusėsalyje stabilumo vis mažiau ir mažiau. Ir Jordanija turi ieškoti e, dujų pakaitalų, kurie yra žymiai brangesni. Kaip žinia, iš Egipto dujų tiekimas nuo Liepos mėnesio yra visiškai sustabdytas, tai turėjo didelės įtakos namosios sąskaitos deficitui ir biudžeto balansui. E, 10 procentų išaugo fiskalinis deficitas, neįtraukiant dar negražinamų paskolų. Todėl, reaguojant į arabų pavasarį, ES turi teikti mikrofinansinę paramą, bet ES yra finansiškai atsakinga už šio proceso paremimą. Dėl pakeitimų e, norėčiau išskirti penktąjį pakeitimą, kuriame yra kalbama apie E, Jordanijos tinkamumą gauti ES finan, makrofinansinę paramą. Taip pat kalba apie būtinybę paremti ekonominį, politinį ir demokratinį stabilumą. Manome, kad tai reikia jau išskirti konstatuojamoje dalyje, bet e, kai kalbama apie tinkamumo kriterijus, turime suprasti, kad jie nėra pagrysti bendraja parlamento ir tarybos rezoliucija primta prieš kelis mėnesius greičiau Jordanija yra ta valstybė, kuri eina į Europos kaiminystės politiką, todėl reikėtų šiek tiek pakoreguoti šį pakeitimą. Norėtume taip pat atkreipti dėmesį į ketvirtąjį pakeitimą, kuriame yra sakoma vadovaujant jo didenybei karaliui ir kažin, ar reikėtų čia išskirti tokią instituciją čia, nors rimtų problemų dėl to mums neiškyla. Taip pat manome, kad reikėtų pabrėžti, jog šį darbą reikia e, vykdyti kuo greičiau, kad ES galėtų pradėti konkrečiai remti Jordaniją. Noriu atkreipti dėmesį, kad šios praš, paramos yra prašoma ir ji yra pagrįsta iš esmės dėl to, kad pabėgėlių m, mm, keliama įtampa šalyje vis didėja. ES turi reaguoti į Sirijos krizės padarinius kaiminysiems valstybėms. Taigi ši operacija yra labai svarbi. Labai ačiū, ponė Temperano. Daugiau niekas nenori pasikalbėti, todėl aš norėčiau pasakyti, kad nuomonės projektas bus priimtas komiteto E, posėdėje spalio 10 dieną balsavime. Šįryt tai jau buvo paskutinis mūsų klausimas. Linkiu gero apetito. Susiksim po pietų. Ačiū.